plenarinį posėdį. Meli kolegos, rytoj minėsime tarptautinę dieną, kuri skirta informaciniams technologijams ir komunikacijoms. Tai yra iniciatyva, kurios tikslas paskatinti jaunas moteris imtis karjeros mokslo, inžinerijos, informacinių technologijų ir matematikos rytise. Šios rytis nuolat auga, plečiasi Europoje tik 29 iš tūkstančio universiteto absolventų e, moterų e, e, baigia techninius mokslus, tuo tarpu vyrų yra 95 iš tūkstančio. Taip pat moteris užima tik 24, proc, 24 procentus darbo vietų mokslo sektorija. Taip pat reikia paminėti, kad gauna jos ir ne vienodus atlyginimus. Reikia užtikrinti, kad e, moteris galėtų e, turėti geresnės galimybės naudotis ir informacinėmis technologijomis. Šiuo metu yra 12 procentų mažiau moterų negu kad vyrų, kurios naudojasi informacinėmis technologijomis ir dėja tas atotrukis didėja. Aš tikiuosi, kad rydena bus postumis tolimesniam bendradarbiavimui norint užtikrinti e, jaunoms moteriams visame pasaulyje geresnę ateitį. Taip pat nepamirškime ir jungtinių tautų tokio tikslo kaip lyčių lygybė informacinių technologijų ir komunikacijų srityje. Dėl to būtina daryti viską, kad mūsų švietimo sistemos būtų veiksmingos ir įtrauk, įtraukios tam, kad būtų galima įveikti vis dar kylančias kliūtis ir paskatinti mokslinės darbuotojas moteris